visuomenės e, e, dalyvavimą šiame darbe. Mums reikia parengti tokią politiką, pagal kurią mes galėtume auginti tinkamus produkt, e, žemės ūkio produktus, tokius, kuriuos galėtų įpirkti mūsų vartotojai. Dėkuoju. Uh, dėkuoju poniai Delangė. Baigime svarstyti šį klausimą ir labai dėkuoju visiems, kas dalyvavo diskusijoje. Balsuosim dėl jo rytoj. Toliau pereiname prie vienos minutės pasisakymų. Ir pirmasis kalbės ponas Iturgas Angulo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau perduoti jums žinę nuo Osvaldo Pajav. Jis yra Sakarovo premijos laureatas. E, gerbiami kolegos, Kubos žmonės nori daugiau tais, taikos, nori, kad nebebūtų smurto ir baimės jie norėtų uh, žengti pažangos keliu. Taigi tie pokyčiai, kurie dabar yra reikalingi, jie jau dabar vyksta Kubos piliečių širdise ir mintise. Nesigirdi vertimo į anglų kalbą, ar dar yra kokiu nors problemų dėl vertimo į kitas kalbas. E, gerai galiu pradėti, tačiau e, suteikite man pilną laiką. Gerbiamos ponės, gerbiami ponai, norėčiau perduoti Jums Sakharovo premijos laureato žinę. Gerbiami draugai, Kubos žmonės nori pokyčių, nori daugiau taikos. E, nori, kad nebebūtų neapykantos, baimės ir smurto. E, mes siekiame susitaikymo ir norime eiti pažangos keliu. Šitie e, pokyčiai jau dabar vyksta Kubos žmonių širdise ir mintise. Tačiau jeigu mes kalbėsime apie žmogaus teises, jų taip pat reikia laikytis e, Kuboje. Turi būti laisvi rinkimai, turi būti minties ir spaudos laisvė, turi būti suteikta galimybė dalyvauti kultūrinėme ir socialinė, socialinėme gyvenime. Šių teisų kol kas Kuboje nėra. Iki šiol daugelis aktyvistų yra persekiojami dėl to, kad jie kovoja už žmogaus žmogaus teises, jie yra įkalinami už tai. E, solidarumas su Kubos žmonėmis yra labai svarbus ir e, taip pat ir ES ir mes turime išsaugoti šitą solidarumą. Reikia pabrėžti, kad ES įtakojo Kubos pokyčius ir daugelį civilinių iniciatyvų, pilietinės visuomenės iniciatyvų. Taigi e, mes turime ir toliau remti tas iniciatyvas, kad kad padėtume Kubos žmonėmis. žmonėms. Dėkoju. Dėkoju. Ďakujem. Ďakujem tyle vienú minúte, poňa Vlašikova. ľudských práv, rešpektovanie rozdielnosti medzi ľuďmi a prejavovanie tohto rešpektuje v demokratickej spoločnosti. Dėk. Dėkui pirmininkė. Pagarba žmogaus teisėms yra tiek pat svarbi, kiek ir kova su smurtu. Podporiť agresívne konanie v spoločnosti ak teda predseda vlády členského štátu európskej únie hovorí na verejnom zhromaždení vtipy o hitleriu Taigi ES valstybės narys, parlamento narys viešai pradeda juokauti apie Hitlerį ir kalba apie jį teigiamai, tai e, tokia kalba turėtų būti pasmerkta. Tai nėra civilizuotos e, visuomenės lyderio e, elgesys. Norėčiau pasakyti ponui Berlusconi, kad jo kvaili juokeliai rodo, kad arba jis pamišo, arba jisai negerbė demokrati... E, demokratijos. Sano. Žodis e, ponė Anfano. Ačiū pirmininkė. Italijos laikrašiai išspausdino dokumentus, kuriuose Vito Činčimino, buvęs Palermo mafijozas ir ponas Berluskonis e, yra kažkada veikę kartu. Tai atspindi ir tam tikrą mafijos mentalitetą. Taip pat prisimename ir uh, įvykius, kai buvo nužudyti policijos ir prokuratūros pareigūnai. Na, o dabar matome, kad e, tai, kas anksčiau vyko Italijoje, tęsiasi ir dabar. E, jau e, seniai e, rūpinamės vieno iš dabartinių komoros aukų likimu. Europa negali nepastebėti to, kas vyksta Sicilijoje ir kitur. Dabar ponas Tremopulos, vieną minutę. Pradra. Γνωρίζετε ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι χώροι πρασίνου έχουν ζωτική σημασία για... Ačiū, pirmininkė. Kolegos, jums tikriausiai yra žinoma, kad grinas oras yra labai svarbus. Atsiprašau, Grenlandija yra labai svarbi, norint apsaugoti mūsų aplinką. Mes Graikijoje neturime pakankamai žalių zonų. Ir todėl turime skubiai spręsti šią problemą. Turime uh, apželdinti šalia miestų esančius, e, e, esančias žemės. Graikijos vyriausybė gavo nemažai lėšų iš taptinio valiutos fondo. Ji teigia, kad ji turės išleisti nemažai šių lėšų tam, kad tinkamai apsaugotų istorinį paveldą. Tačiau aš norėčiau Jums priminti, kad šiomis lėšomis būtina tinkamai pasinaudoti. Euro, apskritai reikia keisti Europos miestų politiką. Ir aš norėčiau paklausti. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Pirmininkė, Ponios ir ponai, Lenkijoje žmonėms rūpi tai, tai, kad netinkamai vyksta prezidento lėktuvo katastrofos tyrimas Rusijoje. Teigiame, kad ši byla yra, šis tyrimas yra vilkinamas ir kad tai daro Rusijos pareigūnai. Tai yra visiškai nepriimtina. Aš manau, kad šį įvykį reikia ištirti tarptautiniu lygmeniu. Ir ES, ir konkrečiai Europos parlamentas turėtų pareikalauti, kad tyrimas vyktų kuo skubiau, kad jis būtų baigtas kuo skubiau. Turime paspausti Rusiją. Aš bijau, kad jeigu mes to nepadarysime, jeigu ES ir ES parlamentas neprivers Rusijos tinkamai ir skubiai ištirti e, šį įvykį, tuomet niekada tai nebus padaryta. Ferrera. Vieną minutę. Ponas Ferrera. Dėkoju, ponė pirmininkė po to, kai subliuško spekulacijų burbulas, e, kai e, susidūrėme su krize, mes jau keletą mėnesių susidurėme su sunkumais ir tai vis patvirtina Europos komisija ir atrodo, kad situacija visiškai nepasikeis ir toliau bus spekuliuojama finansų rinkose ir toliau bus vykdomi tušti pardavimai, tušti pirkimai ir toliau bus pardavinėjamos tam tikros finansinės priemonės ir taip pat fiskaliniai rojai taip pat nebus panaikinti. Taigi niekas iš esmės nesikeičia ir nesikeis. Ir iš tiesų, tai tokią situaciją galima pavadinti smurto aktu prieš paprastus piliečius, prieš tuos piliečius, kurie neša visą finansinės krizės naštą. Mes ES išgyvename krizę, kurios anksčiau nebuvome patyrę. Graikija, Ispanija, Portugalija, daugelis šalių yra susidūrę su šios krizės padariniais ir tai yra tai, kas skauda ES. Dėkuoju, toliau kalbės ponas Batten. Tai yra per, be abejo pirmasis politikas, kuris pasipošė savo partijos spalvomis. Dėkuoju, pirmininkė. Panašu, kad e, mūsų ministro pirmingo pavaduotojas Nik, Nik Klegas netrukus pareikš, kad e, įvykdys teismo nutarimą ir e, paskelbs, kad kaliniai dabar taip pat gali balsuoti. Beje, jis nepaaiškino, kodėl reikėtų ne visiškai taikyti šią teisę, kodėl buvo, tikriausiai bus nuspręsta apriboti jos taikymą. Nusikaltimų aukoms yra visiškai nesuprantama, kaip nusikaltėliai vykdami nusikaltimą gali rinkti uh, savo atsto, tautos atstovus. Ir aš norėčiau paprašyti, kad jūs, paprašy, kad jūs kreiptumėtės į Didžiosios Britanijos vyriausybę, prašydami užkirsti kelią tokiam sprendimui. Ponas Melceris, dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, aš norėčiau šiandien kalbėti apie e, Alpių Adrijos regioną, kuris peržengia kelių valstybių sienas. Šis regionas yra e, kultūrinės ir kalbinės įvairovės pavyzdys ir, pavyzdžiui, yra tam tikra grupė, kuri tame regione e, bendradarbiauja tarpusavėje, tai yra vokiečių mažuma Slovenijoje. Ir tas taikus bendradarbiavimas tarp etninių mažumų e, dažnai yra pažeidžiamas tuo met, kai Ljubljanoje yra tvirtinama, kad yra kažkokių e, pretenzijų į, į kitas žemės. Be to, Slovenija ne, nėra buvusios Jugoslavijos e, teisės paveldėtoje. Taigi reikia kalbėti apie mažumų teises šiame regione. Ačiū. Dėkoju. Žodis ponui Nikolescu. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să semnalez o problemă foarte acută în prezent în România, dar care... E- Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau akcentuoti labai rimtą problemą Rumunijoje, Ta problema, aš manau, egzistuoja visose valstybėse narėse ir ji kelia grėsmę vidutinėms ir smulkioms įmonėms, ypač krizės akivaizdoje. Nacionalinė VMI asociacija yra apskaičiavusi, kad e, net ir tos įmonės, kurios galėtų gauti ES finansavimą, jo atsisako, nes nesugeba kofinansuoti tų projektų. E, tai yra labai svarbu, tuo labiau, kad 70 procentų visų darbuotojų ES dirba būtent vidutinėse ir smulkiose įmonėse. Dabar žodis poniai Tikau. Dėkoju, ponė pirmininkė. labai greitai mes turėsime peržiūrėti dabartinę finansinę perspektyvą nuo 2007 iki 2013 metų ir pažiūrėti, kaip veikia priemonės skirtos kovai su ekonominė ir finansų krize. Lisabono sutartis, taip pat strategija 2020 suteikia mums vilties, kad ši finansinė perspektyva bus sėkmingai įgyvendinta. Mes taip pat turime atsiminti, kad e, sutinkamai su jos nuostatomis, jeigu valstybės narės to pareikalautų, e, galima būtų keisti biudžeto prioritetus, kad galima būtų atspindėti tikruosius, aktualiuosius uh, prioritetus vietose. Tai būtų labai svarbu, kai kalbam apie transportą, energetiką, žemės ūkį. Ir tai prisidėtų prie naujų darbo vietų kūrimo. Dabar žodis poniai Parvanovai. Pirmininkė, komisarė, gerbimi kolegos. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vienat, į tai, kad vienas Bulgarijos e, pilietis atsiduria situacijoje, kai visiškai pažydžiamos yra žmogaus teisės. Šis asmo buvo sulaikytas Liepos 7 dieną savo namuose Sofijoje ir apkaltintas tuo, kad jis dalyvavo e, muštinėse. Tačiau jis teigia, kad jis tuo metu buvo namuose bei nuėjo apsipirkti į vietinę parduotuvę. Ir tą patvirtina beje video įrašai. Tačiau šis žmogus buvo laikomas izolatoriuje 70 dienų. Ir policijos pareigūnai visiškai atsisakė atsižvelgti į video įrašus. Aš manau, kad tai yra precedento neturintis atvejis, kai, paprasto, kai yra pažydžiamos paprasto žmogaus teisės. Nėra jokių priežasčių, kuriais, kuriomis galima būtų pagrysti šio žmogaus laikymą e, kalėjime. Pone Griuz, pirmininkė. Praėjo jau 70 dienų nuo to laiko, kai trys e, mapučiai kaliniai badauja. Europos parlamentas nekarta reikalauja, kad būtų laikomasi įsipareigojimų prisimtų pagal tarptautinės konvencijas. Čilėje taikomos yra visiškai nepriimtinos diskriminacinės e, e, priemonės prieš mapučią genties žmonės. Ir aš manau, kad atėjo laikas reikalauti, kad vyriausybė pripažintų jų reikalavimus į žemę, kurie priklausė jiems nuo netmenamų laikų. Mes turime apsaugoti vietos gyventojus visur, kad ir kur jie gyventų. Dėkuoju, dabar žodis ponai Portaš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš du metus matėme, kaip sužlugo Lehman Brothers ir tuomet žlugo visos biržos ir prasidėjo finansinė ir ekonominė krizė, su kurios padariniai susidurėme iki šių dienų. Taigi yra labai svarbu padaryti tam tikras išvadas. Europos Sąjunga pasirodė kaip absoliučiai neveiksni. E, ji pasiūlė tam tikras priemonės, tačiau ji tik labai lietai, per lietai bando jas įgyvendinti ir sugražinti teisingumą tiems e, žmonėms, kurie nukentėjo. Taigi mes turime kalbėti apie finansų sistemos priežiūrą, tačiau tik po devyniarių metų e, bankai turės įgyvendinti atitinkamas E, nuostatas. Taigi mes nieko nedarome, kad kovotume su finansinėmis spekulacijomis. Man atrodo, kad kuo skubiau turėtume įvesti e, tarptautinių sandorių mokestį, nes tai iš tiesų būtų Europos kova. Dėkoju. Pono Begalis nėra, dabar tada žodis poniai Movai. Dėkoju. Ar galėtumėt įsivaizduoti, kad yra daugelio nusikaltimų aukų, aukų, kurios kasdieną patiria smurtą, e, seksualinį išnaudojimą, smurtą namuose. E, aukoms yra grasinama. Ir tos moteris kasdien susiduria su baisiausiu smurtu. E, taigi smurtas namuose yra smurtas, kurio negalima nepakankamai įvertinti. Smurtas namuose taip pat reikalauja aukų. Ir būtent praėjusią savaitę mes susidūrėme su tam tikrais atvejais Vengrijoje ir dažnai yra taip, kad policija nepakankamai dėmesio skiria tokiems atvejams. Dėl smurto šeimoje kenčia ir vaikai. Labai dažnai iš tokių moterų atimami vaikai. Visi Europos parlamento nariai turėtų e, siekti, kad būtų surenkti klausimai e, skirti smurtui šeimoje ir seksualiniam moterų išnaudojimui. Panas Tačiara minutė. Dėkuoju pirmininkė. Dar kartą Šią vasarą Portugalija nukentėjo nuo miškų gaisrų, jie nuniukojo žemės ūkį, miškus, žmonių būstus. Labiausiai nukentėjo gyventojai, kurie beveik kiekvieną vasarą nuo jų nukenčia 9 tūkstančiai gaisrų kilo šiais metais daugiau negu kad kada nors anksčiau. Ieškant sprendimų mums reikia efektyvių programų, reikia tiek materialinių, tiek žmogiškųjų resursų. Mes turime taip pat numatyti ir deramą paramą nukentėjusiesiems. Ypatingai nukentėjo Madeiros sala. Rūpiučio mėnesį e, saloje vėl buvo iškilusi krizė E, žmonėms bus labai sunku e, savo gyvenimus atstatyti, jiems tikrai reikia pagalbos. Dabar ponas Keli. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Tikrai man nieko malonaus nėra šiandien e, kalbėti apie situaciją Airijoje, mano valstybėje. Padėtis tenai dabar tikrai labai sunki ir, e, pavyzdžiui, skolinimuose kaštai yra rekordiškai aukšti. Ir daug mano rinkėjų klausia, kaip mes atsidūrėme tokioje situacijoje. O paprastas atsakymas - tik tai per godumą. E, komisijai teko pareikalauti, kad Anglijos e, Anglo-Irish bankas, zombių bankas būtų uždarytas. Jis uh, E, prasiskolino e, vieną dieną paaiškėjo 5 milijardai, paskui 10, paskui pamatysime, kad iš vis neaiškios sumos. E, aš manau, kad vienintelis būdas iš tos situacijos yra pakeisti mūsų šalies administraciją. Ponas Tačin. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Dėkuoju, pirmininkė. Šį savaitgalį Slovenijoje mes stebėjome didžiulės liūtis. Dėl to iš, jų padariniai buvo tikrai didžiuliai. Sulaukime rekordinį kiekį vandens. Yra net paskendusių savo, asm, savo automobiliuose. Lublijanoje 1500 būtų dar vis yra po vandeniu. Nukentėjo ir visa mūsų infrastruktūra. Mes esame maža šalis, tačiau tai, kas įvyko, tikrai galima prilyginti katastrofai. Ir patirti nuostoliai tik, tikrai priliksta didesnių valstybių narių nuostoliams e, dėl e, jų užgriu, e, jos užgriuvusių gabalinių nelaimių metų pradžioje. Toliau kalbės ponas Sondergaard. Tak, formand. Siden øh, vi holdt vores... Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai praėjusi kartą posėdžiavome šioje salėje, nuo to karto apie 50 miestų merų e, buvo nuteisti Turkijoje. Kągi tie merai padarė? Jie iš tiesų išdryso parašyti atvirą laišką e, tuometiniam Danijos premjerui. Taigi situacija tapo absoliučiai absurdiška. Yra baudžiamas žmogus, kuris išdrįsta kreiptis į kitos ES valstybės narės premjerą. 155 teisininkai ir politikai taip pat bus teisiami. Taip pat ir žmogaus teisų organizacijos vicepirmininkas bus teisiamas Na, o to, tų teismų pasiekmė greičiausiai bus įkalinimas. Aš norėčiau pareikalauti, kad mes pasirūpintume, kad mūsų atstovai taip pat dalyvautų tose teismo posėdžiuose. Ačiū. Dėkoju toliau, ponė Zaborska. Dėkoju, pirmininkė, komisarė, gerbėjų kolegos. Romų deportacijos Prancūzijoje parodė, kad mes nesugebėme spręsti opiausių problemų. Romai dažnai e, gyvena skurde ir e, tai jiems yra sunkiau integruotis į mūsų visuomenę. Todėl turime jiems padėti, turime parodyti solidarumą, pasirūpinti e, motinomis su mažamečiais vaikais, senyvo amžiaus žmonėmis. Šie žmonės atsiduria situacijoje, kai jie ne, nebegali patys savimi pasirūpinti. Todėl privalome elgtis kaip bendruomenė, visuomenė, kuri nori rūpintis savo nariais. Turėtume visi prie to prisidėti. Visi savanoriškų pagrindų turėtume padėti Romams. Jei reikėtų ieškoti tokių savanorių tam, kad e, spręstume Romų problemas. Dėkuoju toliau, ponia Blinkevičiūtė. Ačiū, ponia pirmininkė. Gerbiami kolegos, kai mano šalies parlamente buvo atmestos įstatymo pataisos draudžiančios bet kokį smurtą prieš vaikus įskaitant fizines bausmes tai tik dar kartą parodė kad dabartinėje visuomenėje vyrauja nepakantumas jauniausio ir silpniausio jos nario nuomonei taip pat nenoras ar nesugebėjimas suvokti vaiko teisių jo interesų svarbos ir dar kartą parodė kad būtina kuo skubiau svarstyti vaikų teisių apsaugos ir kovos su smurtu prieš juos klausimą. deja daugelis mano šalyje vaikų mušimą vis dar laiko kultūriniu paveldu ar efektyviu auklėjimo metodu. aš tam visiškai nepritariu ir norėčiau pabrėžti kad emocijų nevaldymas ir iš to kylančios agresijos teisinimas vadinant tai auklėjimu yra klaidingas ir nepateisinamas. norėčiau pažymėti kad smurtas kelia rimtą grėsmę vaikų fizinei ir psichinei sveikatai jų asmenybės vystymuisi ir socialinei raidai. atsižvelgiant į tai kad kad vaikai yra pažeidžiamiausia visuomenės grupė ragino komisiją ir tarybą stiprinti kovos su smurtu prieš vaikus priemones sukuriant privalomojo pobūdžio normas visose es valstybėse bei aktyviau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis užkertant kelią smurtui prieš vaikus. taip pat raginu valstybes nares imtis būtinų veiksmų ir prevencinių priemonių kovoti su smurtu prieš vaikus. Labai dėkoju. Toliau kalbės e, panas Lydas. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į iniciatyvą, apie kurią daug kas iš jūsų tikriausiai esate girdėję. Tačiau ją reikėtų palaikyti dar kartą. Aš kalbu apie jaunimo Europos tarybą. Ši taryba yra labai naudinga ir vertinga priemonė aiškinant jaunimui, kaip veikia ES ir jos institucijos. Joje dalyvauja tie uh, jauni žmonės, kurie domisi ES reikalais. Ir aš norėčiau pakviesti visus susitikti su šios tarybos nariais, tam, kad galėtume jiems paaiškinti, kai, ką mes dirbame. Ir būtų puiku, jeigu mes visi sudalyvautume šioje iniciatyvoje, labai svarbioje visą Europą. Ponas Melo. Pone pirmininkė, tarybos sprendimas atverti ES rinką tekstilės produkcijai iš Pakistano iš tiesų kelia didžiulės problemas. 20 procentų e, Portugalijos pramonės sudaro tekstilės pramonė. Tai yra labai svarbus sektorius mano šalyje. E, jis toks pat svarbus kaip automobilių pramonė Vokietijoje. Tai, taigi šis sprendimas reikš, kad mūsų įmonės turės tiesiogiai konkuruoti su Pakistano įmonėmis, tačiau aišku, kaštai skiriasi. Pavyzdžiui, aplinkosaugos kaštai, Pakista, kaštai Pakistane iš vis neegzistuoja. Kalbant apie žaliavas, taip, mes taip pat susidursime su e, tam tikrais. E, E, tam tikromis problemomis, taigi mes negalėsime išlikti konkurencingi. Man atrodo, ponė pirmininkė, kad mes negalime toliau taip e, dirbti. Manau, kad reikia aiškių taisyklių ir jeigu jų nėra, mes turime prieš tai labai in, e, intensyviai protestuoti. Manau, kad kitoje plenarinėje sesijoje parlamentas turėtų skirti dėmesio tekstilės problemams. Mulțumesc, domnule președinte. Europa socială se află într-un moment de cumpănă, în care ecoul măsurilor de austeritate. Socialinė Europa šiuo metu išgyvena labai svarbu uh, momentą. Mes žinome, kad visur taikomas taupimo priemonės, bet to visi streikuoja, streikuoja e, darbuotojai, studentai ir taip toliau. Net ir Graikijoje žinome, kad e, e, bus streikuojama, žinome, kad bus streikuojama ir Prancūzijoje. Visas transporto sektorius išeis į gatves. Pagalvokime, kas mūsų laukia. Turime galvoti apie ateitį. Mes nulatos kalbame apie ekonominį, ekonominį augimą, tačiau nepamirškime, kad, kad stiprinant mūsų ūkį reikia kurti darbo vietas. Visom, visi turime sutelkti jėgas tam, kad surastume būdą išbristi iš šios krizės. Todėl turime kuo skubiau paremti tas valstybės narės, kurioms yra labai sunku šiuo metu nepamirškime, kad e, e, ekonominė padėtis e, valstybės narėse yra labai skirtinga. Pone Fažon, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, aš labai pikta, labai nusivylusi. Sakau tai, ką sakė ir slovėnai, kaip paaiškėjo, kaip yra paskirstyti postai. Ir ne todėl, kad jie nepakliuvo į aukščiausius postus, bet todėl, kad 29 iš tų postų užėmė tik tai keturių valstybių narių atstovai. Aš manau, kad naujose valstybėse narėse jaunimas yra dar ambicingesnis negu kad senesniuosiuose. Ten e, daugiausia dirba pagyvenę žmonės. Aš manau, kad tokia politika yra neteisinga, nesiklausoma naujųjų valstybių narių, jaunųjų valstybių narių balso. E, nereikia iš naujo skaldyti mes e, turime kalbėti vienu 27 valstybių narių balsu, o ne vien tik keturių. Dėkuoju, panas Mato. Gracias, señor presidente. Una vez más vamos a hablar de los acuerdos. Dėkuoju, ponė pirmininkė vėlgi kalbame apie laisvos prekybos susitarimus tarp ES ir trečiųjų šalių. Aš norėčiau pakalbėti apie susitarimą su Kolumbija. Apie tai jau kalbėjau anksčiau, šiandien norėčiau pakalbėti apie susitarimą su Maroko. E, dabar kaip tik yra deramasi dėl naujo žemės ūkio skyriaus ir ten yra didinamos kvotos pomidorams visiems metams iki šiol veikusi sistema yra e, pagrista klastotėmis ir sukčiavimu, tą įrodė ir Olaf, ir tai kelia grėsmę vartotojams Andaluzijoje ir, ir Kanarų salose. Taigi komisija neturėtų likti, nieko neveikti šioje srityje. Manau, kad ji neturi teisę siūlyti mums susitarimų, kuriuose nėra, kuriuose nėra atitinkamų priemonių. Todėl manau, kad šiuo metu mes turime patikrinti visas dėrybinės dabartinės nuostatas ir norėčiau, kad komisija kiek įmanoma greičiau spręstų šią problemą. Jeigu komisija nori ginti mūsų ūkininkus, tai tegul tą daro kiek, greič, kiek mano greičiau. Dėkoju, toliau pono Leichtfrido nėra. Todėl ponia Plam kalbės dabar. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti apie Rumunijos administracijos profesionalumą. 2009 metų pradžioje kai kurių savivaldybių e, vadovai buvo pakeisti, paaiškinant tai tuo, kad e, kad reikėjo e, e, atleisti iš darbo e, savivaldybių tarnautojus dėl to, kad jie dirbo pagal laikinas sutartis. Po to buvo paskelbtas konkursas ir buvo žadėta jį laiku užbaigti, tačiau taip ne, neįvyko. Ir aš norėčiau atkreipti Europos parlamento narių dėmesį į tai, kad Rumunijoje nėra gerbiama darbo teisė. Giurk. Dėkoju dabar žodis ponui Giurk. Köszönöm a szót, elnök úr. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bendrosios užsienio politikos pirmoji sėkmė yra tai, kad pradėjo savo veiklą Europos išorės veiksmų tarnyba. Tačiau problemas mums kelia tai, kad vadovaujam, va, užimant vadovaujančius postus nebuvo E, paisoma e, regioninės pusiausviros. Matome, kad vadovaujančius postus užima žmonės iš keturių valstybių narių. Iš tiesų to negalima toleruoti, nes e, profesinė kompetencija nepriklauso nuo pilietybės. Manau, kad mes turime naudoti proporcingumo principą, todėl turime reikalauti iš ponios Kešton, kad ateityje ji gerbtų tą proporcingumo principą. Yeah ypač kalbant apie kitus vadovaujančius postus. Kol nebus geografinės pusiausviros, e, Europos parlamentas negalės, būti, negalės pritarti tam tikriems šios e, tarybos veiksmams. Thank you. Thank you very much. Um... Dėkuoju. Dėkui, pono Marinesko nėra salėje, tada žodis ponui Kukan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne. Dėkui, ponė pirmininkė, brangus kolegos, ponės ir ponai. ES plėtra tebelieka aktualią problemą. E, laukiame Islandijos ir Kroatijos prieimimo ir tai bus žingsniai, kurie paskatins visus tuos, kurie pritarė sąjungos plėtrai ir nori, kad šis procesas E, tebesitęstų. Tai paskatins taip pat ir vakarų Balkanų valstybės, ypač šiomis ekonominės krizės ir netikrumo laikais tame regione. E, Neseniai įvykiai, kai jungtinėse tautose buvo e, priimta rezoliucija dėl Kosovo nepriklausomybės, e, patvirtino kad ES iš tikrųjų turi potencialą spręsti konfliktus įvairiuose regionuose ir ypač tame regione. ES nusprendė suvaidinti savo vaidmenį dialoge tarp Kosovo ir Serbijos ir iš tikrųjų tai parodys, kiek patikima yra ES ir jos užsienio politika. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Valensai.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 listopadowe wybory w birmie będą pierwszymi od tysiąc dziewięćset dziewięćdzisiąt roku kiedy to junta tai yra efektyvu nes yra pirmininkas atsiprašo pono valensas turėtume šiek tiek palūkėti, atrodo, yra problemų su vertimu. Prašom, tęskite. Would you like me to uh, start over from please, the beginning? Please do. I'm so sorry, yes. Ar norėtumėte, kad pradėčiau iš pradžių? Dėkoju. Ačiū už suteiktą žodį. Norėčiau pasakyti keletą e, žodžių apie Birmos huntos ir rinkimų komisijos veiksmus, e, kuri nusprendė, kad reikia E, paleisti nacionalinės demokratijos lygos partiją, kuriai vadovauja Oksang Suči. Du tūkstantaisiais metais vyko dėrybos su junta apie tai, kad ji pasitrauks iš politinio gyvenimo, tačiau jos net nešė sėkmės. Rinkimai lapkritį bus pirmieji po tų rinkimų, po kurių ponia Oksan Suči buvo patalpinta namų areštan. Aš manau, mes turime atkreipti dėmesį į Bermas režimą, kuris visiškai nepaiso pagrindinių laisvių. Dėkuoju, ponas Luhan. Ačiū pirminkė. Bet 2020 m. strategijoje yra daug dėmesio skiriama e, švietimui ir kvalifi kvalifikacijų ūkdymui. E, ir aš manau, kad mes iš tikrųjų turėtume skatinti geresnį švietimą bei įgūdžių lavinimą, ypač tai aktualų regionų plėtros kontekste, kad kiekvienas regionas galėtų tinkamai pasirūpinti šv, e, savo švietimo sistema. Todėl turime geriau finansuoti regionus, ypač tuos, kurie nyksta, tuos regionus, kurie negali nekaip e, prisidėti prie nacionalinių mokymo, mokymų programų formavimo. Manau, kad mes turime geriau finansuoti atskirų regionų iniciatyvas, pavyzdžiui, savo regiono istorijos pamokas. Ir ES turėtų padėti šiems regionams, kitaip mažai paveldo prarasime. Dabar ponė Petrau neveš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pagal iš ankstinio perspėjimo sistemą veikiančią Europos Sąjungoje e, galima nustatyti, kad Portugalijoje kasmet išdega labai daug miškų, daug saugomų gamtos zonų. Tai taip pat sukelia labai didelę ekonominę žalą. Taip pat e, miškų gaisrai tampa didelę ekologinę problemą. E, mes visi žinome, kad labai ilgai užtrunka e, miško atsodinimas. Europos parlame... Kur yra Europos parlamento balsas? Portugalija labai kenčia nuo šios nelaimės ir Europos parlamentas patvirtino labai daug rezoliucijų dėl e, miškų apsaugos ir dėl kovos su miškų gaisrais, tačiau iki šiol mes neturime jokio gero prevencijos mechanizmo. Aš beje buvau šešėlinė pranešėja Žemės ūkio komitete nagrinėjant šią temą. Tačiau iš visų rezoliucijų ir teisės aktų labai mažai yra perkelta į praktiką. Dauguma tų rezoliucijų ir, ir teisės aktų yra visiškai e, neefektyvus. Dėkuoju. Toliau periname prie trumpų.